Då så, eh, välkomna. Welcome everybody. Jag vill, jag vill not... Eh, Labą dieną, pradėsime posėdį. Sveiki visi sugrįžę po atostogų. Taigi, posėdį pradedame. Koordinatorių posėdis jau įvyko. Antrasis klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas pakeitimų nėra siūloma, todėl darbo tvarkė laikoma patvirtinta. Trečiasis klausimas, pirmininko pranešimai. Norėjau pasveikinti naują narę, ponę Fernandės iš Ispanijos. Pona Fernandėsą iš Žaliųjų frakcijos. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Kitas komiteto posėdis įvyks Strasbūre. Pirmadienį 21 dieną, ne, atsiprašau. Ne kitas posėdis, bet vienas iš būsimų posėdžių bus e, Strasbūre spara 21 dieną 7 val. vakare. E, kitol rugsėjo mėnesį posėdžių nebus, bet bus posėdis Rasbūre. Toliau informacija dėl koordinatorių rekomendacijų patvirtintų 10 Liepos. Tas dokumentas, e, tai yra 10 dienos protokolas išdalintas, jeigu nėra pastabų, jis bus laikomas patvirtintų. Toliau dar turime lapkričio 21-22 e, protokolų, vasario 9, 2012 metų, vasario 27-28 dienos ir 12 metų kovo 21 dienos protokolus. Taigi, tie protokolai laikomi patvirtintai ir dabar balsuosime. Pirmiausia, balsuojame dėl Europos reindustrializacijos, siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. Noriu paklausti, ar ponia Papadopolų nori pasisakyti. Ne, tuomet balsuojame. Norėjau pranešti Jums, kad du komiteto nariai, skaitant mane, pamiršo balsavimo korteles. Taigi tos du balsus pridėsiu prie balsavimo rezultatų, jeigu bus būtina. Pirmasis pakeitimas. Atsiprašau, aš taip pat pamiršau savo balsavimo kortelę. Aiškiai matosi, kad buvo vasaros atostogos. Dabar mes tokie trys esame. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prašom pakelti rankas. Prieš susilaiko. Man atrodo, reikia patikrinti. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. <clears throat> Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Man atrodo, kad reikia patvirtinti septintąjį pakeitimą. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas kas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas už, prieš prieš, susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Tai reiškia, kad galime perėti prie 14 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 13.15 atkrenta, toliau 16 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 17 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, reikia dar kartą pabandyti. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 18 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 20 už, prieš susilaiko patvirtintas. 21. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 22. Pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24. Už, prieš, susilaiko atmestas. Balsuojame dėl e, visos nuomonės. Pradedame. Balsavimas baigiamas. Aiškiai, aiškiai patvirtintas. Patvirtinta nuomonė. Dėkojame referentai. Toliau. Septintasis klausimas. Žmogaus teisų padėtis Sahelio regione. Pradedame nuo pirmojo kompromiso. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 12 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 13 pakeitimas iš trijų dalių. Pirmoji dalis kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaiko. Man atrodo, kad reikia patikrinti balsavimą dėl antrosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas, 15 atsiimtas, 16 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 17 už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad patvirtintas, bet reikia patikrinti dėl 17 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. pritarta, patvirtintas vieno balso persvara. 18 atkrenta, toliau 19. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 20. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 21. už prieš susilaiko patvirtintas. 22 už prieš susilaiko patvirtintas. 23 už prieš susilaiko patvirtintas. 24 už prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 27 kas už prieš, susilaiko patvirtintas. 30 dalimis, pirmo, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš, patvirtinta, 31 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 32 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 33 už, prieš susilaiko patvirtintas, 34 už, prieš susilaiko patvirtintas, trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 38 už, prieš susilaiko patvirtintas, toliau 39 už, prieš susilaiko patvirtintas, 40 už prieš susilaiko patvirtintas, 41 už prieš susilaiko. Man atrodo, dabar reikia patikrinti, kad būtų aiškiau. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtintas. 42 už, prieš susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš susilaiko patvirtintas. 44 turime dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. 45 už, prieš susilaiko patvirtinta, 46 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 47 už, prieš, susilaiko patvirtintas, pirmasis kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, antras pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas, trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas, ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, penktas už, prieš susilaiko patvirtintas, šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. We then move on to item number 8, general budget. Toliau aštuntas klausimas ES 2014 metų finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai. Žinau, kad pranešėjos nėra. Ar kas nors nenorėtų pranešėjos vardu pasisakyti? Ne. Tuomet pradame balsuoti dėl 6240 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 6201. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas pirmasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas toliau 6203. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas 6219, kas už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad reikia patikrinti šį pakeitimą. 6.19. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 6218, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 6242, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 6243, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 6217, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Patikrinsime 6217. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 6206. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 6244. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 6252. Už. Prieš susilaiko patvirtintas. 6253 623, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6209 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6210, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 6224, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas, Toliau trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau kitame puslapyje 6222. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 6221. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Tai reiškia 6231 ir 62. 12 atkrenta. Toliau 6213. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau 6215. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 6235 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 6250. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas, 6251 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. And then we have the last, that, that's... Ir paskutinis yra pakeitimas žodžiu, pirmiausia. Pra, noriu paklausti, ar kas nors prieštarauja prieš šį pakeitimą, tai yra 6253 žodinis pakeitimas. Ar galime balsuoti? Gerai. Balsuojame dėl šio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. And there's no vote on the whole. Dėl viso teksto nebalsuojame. Labai ačiū. Okej, okay, då går jag tillbaks. I will now go back to Swedish. Då eh, är voteringen avslutad och då fort... Taigi baigiame balsavimo dalį ir dabar jau galime tęsti posėdį ir perėti prie devinto darbo tvarkės punkto dėl neįgalių moterų. Pone Vertman, pranešė. Ačiū už suteiktą žodį. Galiu papasakoti, kad turime 196 pakeitimus. Man atrodo, visi kolegos daug prisidėjo savo iniciatyvą, savo darbų, taigi noriu už tai padėkoti jiems. Mes dabar bandome parengti, aišku, kompromisinius pakeitimus. Nesu tikra, kad bus tikrai gerų kompromisų ir manau, kad tikrai pakeitimai buvo naudingi. Kai kurie, vis tik turiu pasakyti, buvo gan ilgi, bet tai, ką labiau buvo tokios išimtis, buvo kai kurių pakeitimų, kurie kiek tai buvo tarsi pakartojimas tų minčių jau, kas sudėta į pranešimą, taigi Tiesiog apibendrinama noriu pasakyti, kad stengsimės surasti gerus kompromisus ir po to atitinkamai ateis laiko informuosime šešėlinius pranešėjus, kad e, jie galėtų pritarti šiam darbui ir tada, kai tik tai bus galima, iš karto kuo greičiau balsuosime dėl šio pranešimo. Taip pat noriu pasakyti, kad vienas pakeitimas, tai yra pirmas pakeitimas, e, yra toks, į kurį noriu atkreipti jūsų visų dėmesį. Jeigu būtų priimtas šis pakeitimas, viskas būtų atidėta ir tada nebežinotumėm, e, tada reikėtų iš esmės iš naujo prašyti, kad pranešimas būtų pateiktas naujų pavadinimų ir net nežinotumėm, kada tada tas pranešimas galėtų pasiekti plenarnę sesiją. Tai, na, atrodo, tas atidėjimas, kuris yra siūlomas grinai atidėjimo vardan, aš net nežinau kodėl iš tikrųjų, Tai noriu atkreipti jūsų visų dėmesį į tą prašymą dėl atidėjimo pirmininkė, tai yra labai svarbus tikrai. E, dalykas tiek daug kolegų prisidėjo savo darbų, tiek daug pastangų yra įdėta, tikrai nereikėtų atidėlioti dar toliau e, šio pranešimo. Kaip aš tik ką sakiau, noriu visus jūs perspėti, kad tai tikrai yra toks pasiūlymas. Lauksiu dabar jūsų komentarų. Mrs. Papadopoulou, please. Pane Papadopoulou. Čia. I am the shadow. Pirmininkė, aš esu šešėlinė pranešėja socialistų demokrato pažangio alijanso vardu. Noriu pasveikinti pranešėją su šiuo pranešimu, kuris apima labai platų spektrą sričių ir um, šeimos santykiai ir um, apsauga moterų ir mergaičių, ypač kurios turi negalę nuo įvairios prievartos, taip ir seksualinės prievartos, iš tikrųjų um, diskriminacijos aukos dažnai būna moteris ir ypač su negale. Aš manau, kad tie 196 pakeitimai yra skirti patobulinti pranešimą ir man atrodo dauguma iš jų yra nukreipti tą pačią kryptimį, kaip kovoti su neligybėmis, kaip padėti toms moteriams, kad jos galėtų turėti normalų gyvenimą, kaip um, užtikrinti, kad jos galėtų visiškai pasinaudoti savo pilietinėmis teisėmis, kad jos galėtų būti naudingomis visuomenės narėmis. Ir iš tikrųjų visiškai remiu Angelikos Vortman tik aš tą kitą mintį, kad būtų labai problematiška, jeigu jeigu būtų pakeistas pavadinimas, man atrodo, toks, koks jis yra dabar, jis yra e, tikrai patenkinamas, priimtinas ir nereikia dar švaistyti laiko. Tikrai turime indėlį iš visų frakcijų, turime gerą pranešimą ir man atrodo, kad reikėtų balsuoti už šį pranešimą. Ar tai būtų geriausiai? Mrs. Frega. Pone Frega. Mrs. Feragot. Pane Feragot. Thank you very much. Um, soy... Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo EPP. Noriu visų pirma pasveikinti pranešėją. Man atrodo, tikrai pranešimas parengtas laiku ir yra sudėta labai daug naudingo turinio. EPP pakeitimai, jų yra apie 40 yra skirti labiau įsigilinti mm, į moterų, ypač negalios klausimą, ypač moterų galimybės užsitikrinti savo teises dėl prieinamumo mm, įvairių paslaugų ir komisija ketina parengti atitinkamus dokumentus taip pat. Mm, būtina atsižvelgti visur į negalios klausimą transporto, vis, visose srityse. Ir mūsų pakeitimais yra siekiama užtikrinti visišką prieinamumą moterims. Reikia galvoti ne vien tik tai apie pastatus ir architektūrinius elementus, reikia galvoti apie moterų kasdienį gyvenimą, švietimą, pavyzdžiui. Švietimas turi būti įtraukiantis visus, sveikatos priežiūra taip pat. Taigi visos mūsų visuomenės gyvenimo sritis yra aktualios. Thank you direktyva dabar yra priimama dėl skaitmeninių klausimų, pavyzdžiui, ir šiandien mes jau gyvename skaitmeninėje eroje, taigi turime pasirūpinti, kad ir skaitmeninis turinys būtų prieinamas. Kalbame apie prieinamumą pačią plačiausią prasme, pavyzdžiui, ir interneto prieinamumas, kad būtų galima atsižvelgti į, pavyzdžiui, negalę susijusią su rega, su regėjimu ar, ar su psichikos sutrikimais, pavyzdžiui, kad asmuo ir su Dauno sindromu turėtų galimybę e, gauti interneto turinį. Ir tai yra įmanoma padaryti pasitelkus įvairias adaptacijas, pavyzdžiui, kartais turinio supaprastinį gerinimą ir panašiai. Sveikatos priežiūros sektorius taip pat labai svarbus. Toliau visą gyvenimą trunkantis mokymasis irgi yra labai svarbus. Švietimo sektorėje būtina užtikrinti prie, prieinamumą taip pat. Um, toliau. Pavyzdžiui, Mm, būtina užtikrinti tai, kad moteriams su negale nebūtų skiriami kontraceptiniai vaistai prieš jų valią. Tikrai um, būtina pasirūpinti tokiais klausimais, nes yra tokių dalykų. Toliau, dėl darbo rinkos. Be jokių abejonių, jeigu norime pasiekti to, ką mes užsibrėžėme pasiekti iki 2020 metų, ypač dėl integracijos į darbo rinką, um, tai turime galvoti apie moterų su negale integravimą į darbo rinką, nes kitaip tų tikslų nepasieksime. Ir ypač svarbu įgyventi jungtinių tautų konvencijos įgyvenimą, kur kalbame apie um, racionalų, racionalės korekcijas, pritaikymus e, darbo srityje, kad būtų įmanoma tikrai um, visiškai integruoti moteris su negale. Ne, kai kuri, e, ne visi darbdaviai kol kas dar e, tą daro ir dėl to reikia tik apgailę stauti, reikia tikrai ištaisyti tuos klausimus. Ir galiausiai mes raginame valstybės narės įtraukti rodiklius dėl moterų ir moterų su negale. Uh, Um, padėties visose sritise, visais klausimais. Labai svarbu, kad galėtumėm sudaryti tikrai išsamų vaizdą, kokia yra situacija darbo rinkoje, kitose sektoriuose, kokia yra moterų su negale padėtis Europos lygmenių ir nacionaliniais lygmenimis. Taigi valstybės narės turi įvertinti statistinius duomenis, e, sudaryti e, bendrą e, situacijos pristatymą. Toliau smurtas. Smurtas tarp lyčių yra labai dramatiškas dalykas, o moterų su negale atveju tai yra dar baisesnė situacija. Į tai būtina atsižvelgti. Dėkuoju dar kartą pranešėjai. Pane Zuber. E, brigada. E, Ačiū. Bendrai vertinant, mes pritarėme pranešimo projekto bendrai linijai esame pateikę ir tam tikrų pakeitimų, kurių tikslas visų pirma yra atkreipti dėmesį į diskriminavimą, kurį patiria moteris su negale. ne vien tik tai dėl to, kad jos yra moteris, jos patiria diskriminavimą, jos taip pat patiria diskriminavimą, taip pat ir kad jos turi negalę. Ir dar, bet dėl to, kad daugelį valstybių narių nėra pakankamai investuojama į moterų su negalė padėties gerdimą. Ne visos moteris turi galimybę panaudoti savo potencialą. Didelė dalimi, aišku, tai priklauso nuo atitinkamų valstybių narių ar socialinės situacijos, taip pat ir nuo pačios šeimos socialinės situacijos. Čia, aišku, labai svarbu investuoti į atitinkamas socialinės paslaugas, ypač sveikatos priežiūrą, kad būtų užtikrinta prieiga prie uh, sveikatos priežiūros, ypač seksualinės reprodukcinės sveikatos užtikrinimui. O gydytojai turi būti atitinkamai apmokyti, kad galėtų suteikti visišką pagalbą tiek neštumo, tiek laikotarpiu, tiek po gimdymo. Būtina nepamiršti moterų su e, psichikos negale, ypatingos padėties, visos specifikos ir dauguma iš tų griežto taupimo priemonių ir, ir lėšų apkarpimo turėjo didelio poveikio dar labiau didinant skurdą ypač moterų tarpe, nes apkarpytos sveikatos priežios paslaugos, e, sumažėjo galimybių susirasti darbą e, viešo administravimo, švietimo srityje ir būtent tai yra tos sritis, e, kuriuose ir buvo įmanoma kažkokį dar darbą susirasti būtent dėl galiojančių kvotų, tai dabar dar sudėtingiau e, tokiams moteriams susirasti darbą, bet to sumažintos įvairios ir mokymo, profesinio mokymo galimybės. Ir pavyzdžiui, švietimo sektorėje, darbo rinkoje mažėja žmonių, kurie yra spe, specialiai apmokyti dirbti su žmonėmis su negale. Į tai būtina atsižvelgti akivaizdu, kad nėra užtikrinta visiška įtrauktis, yra žengiama priešinga kryptimi, būtent socialinė atskirtis tik stiprėja. Tai mes turime pabrėžti būtent, kad kiekvienas individas turi potencialą, kuris gali prisidėti prie uh, visos um, darbo aplinkos, mokyklos ir taip toliau, ir taip toliau geresnės padėties ir būtina tai pabrėžti. Mes turime nepamiršti ir šeimų. Um, žmogus su negale daug lengviau yra gyventi, gyvenimo kokybė daug geresnė, jeigu jis gyvena šeimoje. Daug geresnė nei um, atitinkamose institucijose. Taigi, pirmenybę reikia teikti šeimos priežiūrai, o ne instituciniai priežiūrai. Ir Dar vienas dalykas, kas mūsų manimo yra labai svarbu, čia atsižvelgiant ypač į neraminančius skaičius, kadangi auga skurdas, taip pat auga ir e, seksualinį smurtą patiriančių moterų, e, seksualinį išnaudojimą patiriančių moterų skaičius ir ypač moterų su negale. E, Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar komisijos vardus tik žodžiu tai teisingumo departamentas stoviai. Ačiū, mes turėtume padėkoti pranešėjai ir gerbėjams parlamento nariams už tai, kad pateikė tokius pakeitimus. Kaip jau buvo anksčiau minėta, kad e, nediskriminavimas ir lygybė e, tarp lyčių yra viena iš, viena iš svarbiausių ES principų. E, būtent tokios gairės yra numatytos bent jau iki 2020 metų, o tam reikia, žinoma, taikyti atitinkamą strategiją ir šitas neįgalumas, tai yra neįgalumo klausimas, yra įtrauktas į ES strategiją, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, kad būtų užtikrintas taip pat lygios ekonominės galimybės, kaip jau buvo aiškiai pasakyta, kalbant apie moteris su negale. Mes taip pat norėtume pabrėžti, kad lyčių aspektas taip pat yra sprendžiamas komisijos ataskaitose, kalbant apie Europos neįgalumo strategiją ir vėliau bus e, šis dokumentas e, publikuotas viešai. O dabar kalbant apie e, prievartą taikomą moteriams su negale, norėčiau, norėtume paminėti, kad moteris su negale yra ypač pabrėžtos kaip atitinkama aukų grupė. Ir 2013 metų kovo mėnesį, taigi būtent iškelta iniciatyva atkreipiant dėmesį į šį klausimą valstybėse darėse. Taip pat DAFNE programa iki 2013 mm, m. spalio mėnesio gali būti vykdoma tai ir gali būti teikiamas paraiškos atinkamos iniciatyvėms, siekiant atkreipti ypatingą dėmesį į moterį su negale. Ir taip pat pilietinės visuomenės organizacijos gali taip pat kelti iniciatyvas, kurios atkreiptų dėmesį į prievartą prieš moterį su negale. Ačiū. Dabar norėčiau steigti baigiamąjį žodį pranešėjai poniai Vertman. Aš norėčiau taip pat nuoširdžiai padėkoti už e, pastabas ir pakeitimus. Kaip jau sakiau, anksčiau mes stengsimės e, kuo greičiau e, parengti kompromisinius pakeitimus ir elektroniniu paštu atsiųsime jums savo pasiūlymus. Ačiū dar kartą. Ačiū. Dabar pažvelgsiu, kada galime balsuoti dėl šio pranešimo. Tai būtent e, e, spario mėnesį balsuosime, o 13 metais jau tai bus e, balsavimas galutinis plenarinėme posėdėje. Dabar perėmė prie 10 darbotkris punkto lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės ir suteiksiu žodį pranešėjai Editai Strelai. Ačiū. Padė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegams, kad pateikė pakeitimus. 217 pakeitimų buvo pateikta ir tai įrodo, kokia svarbi yra ši tema. Iš tų 217 pakeitimų dauguma yra parengti taip, kad aš galiu jiems tik tai pritarti. Tai yra iš tikrųjų svarbus kolegų iš įvairių frakcijų įnašai ponia Gabriel, Moronšatie, ponia Matera. Ir kitos kolegės, Garcija Perės taip pat prisidėjo ir pana Zita Gurman, pana Sofija Infeld, pana Kornelisen, ponas Gustafsonas ir ponia Zuber prisidėjo prie mūsų bendro darbo. Tai yra kolegės ir kolegos, kurie pateikė pakeitimus ir tie pakeitimus tyrimai prisidėjo prie to, kad mano pranešimas tapo daug geresnis. Bet yra, žinoma, ir kiti pakeitimai, e, kuriems aš nelabai pritarčiau. Ir manyčiau, kad ir jūs jiems nepritarsite. Dėl to yra įvairių priežasčių. Šiais pakeitimais abejojama arba bandoma abejoti atitinkamais principais arba mūsų esminėmis gairėmis, ir e, kartais netgi prieštaraujama tiems tarptautiniams teisės aktams, kuriuos valstybės narės didžiąją daugumą priėmė. Na, iš esmės, e, lytinė reprodukcinė sveikata ir teisės turi būti aptariamos atsižvelgiant į žmogaus teisės, bet reikia pabrėžti ir lyčių lygybės principą. Yra ir pakeitimų, kurie tarsi sugražintų mus atgal jūs prašote tarsi grįžti į ankstesnius laikus, ypač kalbant apie abortus. 20 valstybių narių ES leidžia taikyti abortus. Septyniose likusiuose valstybės narise, tai, tarp jų yra trys, tai Kipras, Suomija ir Junktinė karalystė, plačiai aiškina šitą aborto galimybę, o Airija, Lenkija, Luksemburgas siaurinamai aiškina aborto taikymą, o mm, kai kuriuose valstybėse griežtai pasisakoma prieš aborto taikymą, o, o Maltoje aborto apskritai negalima atlikti. Šiuose valstybėse narėse, tai yra, tai yra tose šalyse, kur griežtai ribojami abortų skaičius ir galimybė jį atlikti, pasamas toks reiškinys, kad iš tų šalių gyventojai keliauja į kitas valstybės, kuriuose yra švelnesnės, netokios griežtos sąlygos ir atlieka ten abortą. Vadinasi, valstybių narių taikomas draudimas taikyti abortą paliečia labiausiai tas skurdžiausias moteris, kurios e, nelankė mokyklos, kurios neturi daug finansinių lėšų, kurios neturi galimybių išvykti į kitas ES valstybės narės ir ten atlikti abortą. Tai vadinasi, jos negali pasinaudoti tą paslaugą. Kaip jau buvo e, sakyta, e, yra moterų, kurios yra menkiau informuotos, kurios e, beveik nelankė mokyklos ir net nežino, kad jos gali pasinaudoti tokią paslaugą, padaryti abortą E, užsienyje. Todėl susidaro tokia situacija, kad e, Europos Sąjungos valstybės narėse e, įsivyrauja nelygiai teisiškumas. Pasaulio sveikatos organizacija apskaičiavo, kad, kad abortas, tai yra tinkamai atliktas abortas, kainuoja tik dešimtadalį to, kas e, būtų sumokėta siekiant pašalinti neigiamas nelegalaus aborto pasakmes. Čia aš kalbu tik tai apie finansinės pasakmes, čia aš nekalbu apie psichologinius aspektus arba apie žmogaus teisės, su teisėmis susijusius aspektus. Aš e, atsižvelgiu kai kurios pakeitimus, e, kurie, na, tarsi nukopijuoja kitus pakeitimus, o tai reiškia, kad uh, Tuos pakeitimus pateikė organizacijos e, nepriklausančios Europos parlamentui, o Europos e, e, parlamentarai tiesiog nusirašė jų pasiūlymus tų organizacijų. Ir kai, kai kuriuose pakeitimuose yra taip pat sakoma, kad turi būti taikoma, taikomas kolektyvinis nesutikimas, paremtas moralės principais, neatlikti abortų taip pat raginama, kad e, būtų skatinamas e, seksualinis švietimas. Na, bet kokiu atveju, e, iš kai kurių pakeitimų matosi, kad abejojama tokiu seksualiniu švietimu. Ir netgi abejojama pamatiniais žmogus teisų principais. Aš manau, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės turėtų išlikti e, mūsų pranešimo e, pavadinimu. Taip pat negaliu um, pritarti tiems pakeitimams, kurie tarsi kelia abejonės dėl vystamosios pagalbos. Valstybės narės privalo prisidėti besivystančiose valstybėse, keliant švietimo kultūrą, kad besivystančiose valstybėse būtų apsaugoma lytinė reprodukcinė sveikata. Ir kad tokiu būdu būtų galima pagerinti tą reprodukcinę sveikatą tiek motinų, tiek naujagimių. Kitas dalykas, žinoma, yra ir šeimos planavimas. Ir pagalba besilaukiančioms motinams bei gimdančioms motinams, e, ypač teikiant paslaugas e, motinams, kurios ką tik pagimdė vaikus. Ir žinoma, e, reikėtų atkreipti dėmesį ir į lytinių kelių plintačias lygas ir apie kontracepcinės, kontracepcinės medžiagas. Aš manau, kad bet kokiu atveju mes turime tiek daug pakeitimų, kad galime rasti tikrai kompromisą Bus organizuotas šešėlinių pranešėjų susitikimas kitą trečiadienį. Ir tą trečiadienį būtent mes turėsime puikią galimybę pasitarti dėl būsimų kompromisų. Ir tie kompromisai galėtų užtikrinti, kad e, šiam tekstui pritars didžioji dauguma Europos parlamento narių. Kaip pranešėja, aš e, bent jau stengsiuosi rasti tuos kompromisus, bendradarbiaudama su visais kolegomis, kurie pateikė pakeitimus, kad būtent tekstas būtų tinkamas, kad mes galėtume priimti šiame komitete šį tekstą ir plenarinėme mhm. posėdėje. Ačiū, dabar norėčiau greitai e, suteikti žodį kitiems kolegams. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti kolegams, kad sveikatos klausimai, reproduk, emocinės sveikatos, seksualinės sveikatos klausimai nuolat yra keliami mūsų darbe, tačiau e, šiuo atveju noriu ypač pasidžiaugti, kad tie klausimai yra įtraukti, nes tik, tikrai labai sudėtingi klausimai. Noriu padėkoti kolegijai už tai, kad jį renkdama pranešimą įtraukė juos ir bendrai noriu padėkoti jai už visą darbą. Ir toliau dėl to, ką, ką Pranešė sakė ir ka, kartu su kolegė Moran Šartie mes norėtumėm um, padaryti, tai yra didesnį dėmesį skirti jaunimui, tai kad reikia įtraukti seksualinio švietimo klausimus į platesnį kontekstą, kad būtų galima atsižvelgti bendrai į um, jaunimo emocinį ūkdymą. Tai yra labai svarbu dabar, kai taip lengvai yra prieinamas internetas ir mūsų busimi suaugę žmonės e, mato tikrai stereotipinį vaizdą dažnai žeminantį, niekinantį vaizdą, pornografinius įvairius vaizdus. Taigi požiūris į partnerį dažnai yra e, pakankamai netinkamas ir mes norėtumėm, kad būtų ugdomi tikrai atsakingi um, e, suaugi, busimi suaugę žmonės, taip pat, kad jie būtų atsakingi ir dėl savo seksualinės veikatos ir elgesio. Ir iš tikrųjų reikia galvoti apie tą papildomą kryptį, kad reikėtų ir e, tėvus suaugusius informuoti, atkreipti jų dėmesį, nes tikriausiai irgi dalyvauja jaunimo ūkdyme ir reikia atkreipti jų dėmesį į pornografijos neigiamą poveikį jaunimui, kad būtų galima ypač atkreipti dėmesį taip pat ir lytiškai plintačias lygas ir panašius dalykus. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį dar ir antrą problemų sritį. Tai irgi yra paminėta pranešime, kad iš tikrųjų sveikata yra valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau ES turi skatinti valstybės narės keistis pažangiają praktiką praktiką, ypač visuomenės sveikatos klausimais, ypač seksualinės ir sveikatos klausimais. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus visuomenės sveikatos klausimas. Ir ypač dabar kalbėčiau apie o, e, motinų gimdyvių ir o, e, naujagimių sveikatos klausimus ir ypač nepamiršti tokių dalykų kaip gimdyvių o, e, mirtingumas gimdymo metu, kai valstybės narėse kai kuriuose situacija tikrai labai neramina, kadangi labai aukštas yra tas mirtingumo lygis ir kai kuriuose valstybės narėse palyginti pastarosius keliarius dešimtmečius situacija netgi pablogėja. Dabar dažnai yra yra krypstama į tai, kad kuo trumpiau gimdybės būtų ligoninėje, kad priežiūra vis trumpinama ir tai irgi neramina ir pranešime aš norėčiau, kad tikrai būtų surastas kažkoks bendras vardiklis šiais klausimais, galvojant galbūt su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais mes kažkaip surasime kompromisą, kad būtų galima būtent patvirtinti tokį pranešimą, kuris būtų subalansuotas, pozityviai um, suformuluotas visų piliečių uh, klausimų, ne vien tik tai moterų, bet ir vyrų, ne tik jaunimo, bet ir visų, kas yra tikrai paliesi tokios problematikos. Ačiū. Tack så mycket för det. Då... Ačiū. Aš e, dabar norėčiau kalbėti kaip šešėlinis pranešėjas. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad e, ponia Gabrielė e, taip pat pasakė, kad labai retai mes kalbame šiuo klausimu. Iš tiesų, mūsų nuomonėse, mūsų pasiūlymuose yra daug atkreipiame dėmesio į šį klausimą, būtent apie lytinę reprodukcinę sveikatą, tačiau mes neiškeliame jo į pirmą planą. Ir labai gerai, kad šiame uh, E, posėdėje mes būtent e, atspindime visų mūsų norą iškelti e, šį klausimą. Ir manau, kad tai yra tikrai puikus pagrindas ir puikus stimulas būtent diskutuoti šią temą. Iš esmės, bet kokiu atveju mm, reikia atkreipti dėmesį į tai, kas buvo pasakyta ir anksčiau. Žinoma, galima daug prirašyti šio klausimo ir daug e, buvo jau pasakyta šio klausimo, bet yra daugybė sričių, kurias apriepia e, ši tema ir daugybė žmonių yra suinteresuoti būtent, kad ši tema būtų išnagrinėta. Ir būtent didžioji dauguma tikriausiai pritars tam, ką jūs būtent pasiūlėte, tas gairias, kurias jūs iškėlėte, kad tai yra moterų esminė teisė nuspręsti būtent dėl savo kūno. Ir didžioji dauguma pakeitimų, kurie buvo pateikti dėl šio pranešimo ir būtent nagrinėja šią temą. Ir aš esu įstikinęs, kad mes parengsime tikrai puikų pranešimą ir ponia Estrela, kaip tik tai būtent e, taikliai pastebėjo, kad mes dabar e, pagrindėme praktiškai kelią būsimiems kompromisams. E, ir aš norėčiau padėkoti poniai Estrelai ir kitiems kolegams, kad kurie patikė pakeitimus. Taigi, dabar norėčiau stikti žodį Europos komisijos atstovams. Paprastai e, sutiktume e, vienam e, komisijos atstovui žodį, bet Europos komisijos paprašė, kad galėtų šios diskusijos dalyvauti keli asmenys. Na, iš tikrųjų, jeigu jūs nepakeitėte nuomonės, tai darykite kaip norite. Aš bet kokiu atveju suteiksiu žodį komisijai, o kiek žmonių kalbės, tai man nėra taip svarbu. Oui, malheureusement, la Commission n'a pas encore décidé quel était le chef de. Deja kol kas dar komisija neapsisprendė e, dėl šio pranešimo. Mes e, plenarniai sesijai turėtume apsispręsti, kol kas e, na, nėra dar paskirtas skyrius, kas būtų atsakingas už šį klausimą, tai kol kas šiuo metu negalėtume išsakyti mūsų pozicijos. Okay, and, and... Gerai, ačiū už šią informaciją. Tokiu atveju vėl sutikiu žodį poniai Estrelai. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju kolegoms už padrasnančius žodžius, ypač ponė Gustafsonui ir ponė Gabriel. Ir iš tikrųjų, te galiu pakartoti savo pasirežimą, savo norą dirbti kartu, ieškant gerų sprendimų pagristų bendrų sutarimų. kurie sulaukti, kaip galima, platesnės komiteto narių ir viso parlamento paramos plenarinėje sesijoje. Pritariu beveik viskam, ką jūs minėjote ir savo įžanginėse pastabose aš minėjau ne, kai kuriuos iš jūsų e, vardu, nes jūs patekėte pakeitimus, kurie iš tikrųjų pagerina pranešimą. Na ir visos politinės frakcijos pateikė įdomių idėjų ir manau, kad mums turėtų pavykti pasiekti gero galutinio rezultato. Bent jau aš to tikiuosi. Na ir dar žodis Europos komisijai, jeigu leisite. Turiu pasakyti, kad e, apgailestautina, kad komisija nesugebėjo rasti laiko paskirti, kas turėtų užsiimti šiuo klausimu komisijos tarnybose apgrastautina dar daugiau yra tai, kad jie neturi ką pasakyti šio sudėtingų prieštaringų klausimų. Nepaisant to, problema yra labai svarbi. Taigi aš tikiuosi, kad komisija susidaro su savo e, vidinėmis problemomis ir pradės dialogas mumis šiuo klausimu. Nes, man atrodo, komisija negali nusiplauti rankų ir nedalyvauti diskusijose specializuotose komitetuose. Negalime tiesiog bandyti išvengti problemos sprendimo. Labai neįprasta, kad taip vyksta ir aš esu labai nustebusi, nes ši tema yra labai svarbi. Svarbi ir prieštaringa, bet būtent dėl to, kad ji yra prieštaringa, komisija turi įsitraukti į šį darbą ir išdėstyti savo poziciją. Trečiadienį vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aš tik, tikiuosi, kad e, iki to laiko visi padarysime namų darbus ir šis susitikimas prisidės prie pranešimo rengimo. jeigu šešėliniai pranešėjai negalės dalyvauti šiame posėdėje, aš prašyčiau su maminėmis susisiekti, kad galėtume dirbti dvišalių pagrindų ir ieškoti geriausių įmanomų sprendimų. Pirmininkas, labai ačiū. Noriu pristatyti grafiką. Balsuojame komitete bus e, rugsėjo 18 dieną ir pateiksime pranešimą plenarniai sesijai. Tikimės, kad jis bus aptartas antrojoje spalio plenarinėje sesijoje. E, kadangi spalio mėnesį mes keliausime Strasbūro du kartus. Taigi, baigėme dešimtąjį klausimą, toliau vienuoliktasis klausimas. Vi är i den eh, lite udda situationen att... Šiek tiek keista situacija susiklostė. Kadangi pranešėjos šio klausimu nėra ir nėra kito asmens, kuris pakeistų, neturime pranešėjų ir kitiems klausimams. E, likusiems keturiems klausimams neturime ne vieno žmogaus, kuris pristatytų e, šios klausimus, tau siūlau padaryti 15 minučių pertrauką, kadangi laiko šiek tiek turime, taigi tęsime posėdį 5 valandą. 17 valandą, taigi pertrauka iki 17 valandos. Ja, okej, okay. då så återupp... Kągi, tęsime komiteto posėdį, jau penkios valandos. Ir grįžime prie 11 klausimo, tarptautinės bendruomenės pastangos, vystimos ir valstybės kūrimo srityje pietų sudane. atsakinga pona Češkova. Ji mums pranešė, kad ji šiandien negali atvykti į posėdį. Na, bet laimiai ponas Kirkovas galės mums pristatyti šį pranešimą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti kolegės Andrėjos Češkovos vardu, kad jai nepavyko atvykti šiandien į posėdį, apie tai jūs jau informavo. E, negali dėl šeiminių priežasčių atvykti į posėdį, kaip žinote, mokslo metų pradžia ir panašiai. Tikiuosi, kad suprasite ją. Ji paprašė mane labai trumpai pristatyti e, šią nuomonę ir ji norėjo atkreipti dėmesį tris sritis, kalbant apie šią nuomonę. Ir aš tai padarysiu jos vardu. Pirmiausia, E, gimdyvių sveikatos sritis. Antra, prievartinės santokos ankstyvam šios mergaičių. Ir trečias e, klausimas, e, živ AIDS testai ir kitos paslaugos, gydymo paslaugos. Pone pirmininkė, Pietų Sudane moterų mirtingumas yra vienas didžiausių pasaulyje. Vien jau tai kelia didžiulį nerimą mums visiems susilaukti vaiko pietų sudane e, nėra dažnai laimingas, e, laimingas įvykis. Dažniausiai e, ir moteris, motina nukenčia, kartais vienas ar kitas, ar kartais abu net miršta. Ir Būtent tai norėjo atkreipti dėmesį mano kolegė šioje nuomonėje, taip jie ir padaro, rašo tekste. Taip pat e, klausimas dėl to, kad mergaitės, merginos e, verčiamas sudaryti santoką e, yra su to susijęs. Ji norėjo pabrėžti, kad šis klausimas būtų keliamas, išsakomas šioje nuomonėje, ypač dėl to, kad tai pasiūstų stiprų signalą pietų Sudano valdžiai, e, kad būtent Europa smerkia šią praktiką ir e, tą bereikalingą toleranciją <clears throat> smurtui prieš moteris. Ypač e, turint galvoje, kad dažnai jos verčiamos ištekėti vien jau tai atrodo pakankamai baisu daugumai žmonių, todėl pranešimo referentai atrodo, kad e, tokia situacija pietų sudane yra nepriimtina ir kiti reikia atkreipti dėmesį ir pabrėžti šioje nuomonėje. Taip pat jį norėtų paminėti živ AIDS sveikatos priežiūros klausimą pietų sudane, kalbant apie prevencinę paslaugas ir gydimą. E, kaip jis supranta, pietų Sudanas pasakė tam tikros pažangos šioje srityje. Ir aišku, dėl to galima pasidžiaugti, tačiau taip pat aišku yra tai, kad, kad dar reikia nueiti toli, kol pasieksime tokią situaciją, kuomet moteris galės pasinaudoti kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis kovant su šia lyga. Taip pat jį paprašė mane pasakyti, kad visi džiaugtus e, visų kolegų komentarais ir mielai atsižvelgtų į tokius komentarus ir pasiūlymus ir jie laukia galimybių dirbti toliau su kolegomis komitete, rengiant pranešimus šiai nuomonėje. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Dabar suteiksime žodį kitiems. Aš taip pat norėčiau pasisakyti iš šio klausimu, nes esu šešėlinis pranešėjas, rengiant šią nuomonę. E, kaip sakėte, ponia Češkova negalėjo atvykti į posėdį, tačiau aš, kaip šešėlinis pranešėjas, pirmiausia norėčiau e, ją pasveikinti, padėkoti už nuomonės projektą. Man atrodo, kad čia išdėsta daug svarbių aspektų. Čia kalbame apie smurtą prieš moteris. Taip pat, kaip jūs minėjote, e, mergaičių santokos, kai mergaitės verčiamos ištekėti ir gimdyvių mirtingumas. Na, kaip sakėte, turėtume ne tik pasmerkti bet kokį smurtą prieš moteris, bet taip pat konkrečiai žiūrėti, kas vyksta pietų snene, e, genitalijų žalojimą, privartinės santokas. Ketvirtoje dalyje, pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad reikia saugoti e, seksualinės ir reprodukcinės e, sveikatos aspektus. Tai jeigu tai būtų pavyktų pasiekti, tai prisidėtų prie visuomenės gerovės. Ir ir profesinės teisės yra svarbi priemonė gerinant visuomenės gerovę ir kovant kovą su smurtu. Taigi, man atrodo, kad mes parengsime šiuo klausimu gerą nuomonę. Labai ačiū, poniai Češkovai. Dabar įdomu, ar iš komisijos kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu. Prašom. Euh, Ačiū, dėkoju už jūsų pasiūlymus dėl lyčių lygybės ir moterų įtraukimo į um, valstybės stiprinimą Sudane ir galvojant apie žmogaus teisų kontekstą, du projektai yra finansuojami, kad būtų galima moterų autonomiškumą sustiprinti. Vienas yra sutelktas į smurto prieš moteris mažinimą per jų autonomijos stiprinimą ir teisų įgyvendinimą. Antras projektas yra demokratinis procesas skirtas per švietimą ir moterų įtraukimą. Priedo, mm, Dar komisija yra paskelbusi konkursą dviem projektams dėl lyčių lygybės, tai yra viena iš sąlygų. Ir aš noriu pasakyti, kad, mm, na, kol kas Sudane delegacija yra jauna, tai galima galvoti, kad iš tikrųjų ateityje tų projektų bus daugiau. Bendriau vertinant, aš norėčiau priminti, kad EFKO galvoja, jog lyčių lygybė yra tikrai visų sričių klausimas ir todėl yra įvairių priemonių rengiama visomis tematikomis, kad būtų galima taip pat ir įstatymo viršinybė lygybės srityje, taip pat užtikrinti šios elementus, bet taip pat yra mokymai, taip pat yra um, įvairių tinklų kūrimas. Lyčių lygybė tikrai yra visų mūsų veiksmų uh, neatskiriam, neatskiriamas elementas. Du. Finns det ingen mer på talistan? Eh, och då... Ačiū, daugiau niekas nenori pasakyti šio klausimu. Tai ar ponas Kirkopas dar norėtų kažką pridurti? Ne, pirmininkė, tik norėjau dar kartą pabrėžti, kad manau, jog šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Uh, Šią popietę gal nedaug yra kolegų posėdėje, bet aš tikrai norėčiau perduoti dar kartą kolegės žodžius, kad ji tikrai labai laukia visų indėlio ir tikrai ir tie, kas šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje, irgi išgirsta mintį ir tikrai prisidės prie šio bendro darbo. Ačiū pirmininkė dar kartą. Ačiū. Dabar tvarkaršti šiai nuomonė yra toks. Rugsėjo 5 yra paskutinė diena pakeitimams teikti, vidudienis yra terminas, balsuosime spalio 3 dieną. Vystimosi komitetas balsuos lakučio 5 dieną. O dabar galime perėti prie mūsų darbo atvarkės 12 punkto, tai yra 2012-2020 metų E sveikatos veiksmų planas, novatoriškos sveikatos priežiūros 21 amžiui. Pone Ransulį pranešė, prašom. Grazie, prezidente. Sitratta. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs jau sakėte, tai yra nuomonė, kurią mes turime nusiųsti aplinkos komitetui, kuris yra pagrindinis, atsakingas šio klausimu, kalbant apie informacinės ryšių technologijas, CRT, kuomet jos yra teisingai taikomos sveikatos priežiūros rytyje, jos leidžia pagerinti sveikatos priežiūrą, gyvenimo trukmę pailginti ir taip toliau. E-sveikatos veiksmų planas pirmas buvo patvirtintas 2004 metais. Nuo to laiko komisija yra priemusi visą eilę iniciatyvų, kad būtų galima plėtoti e-sveikatos planą visose valstybėse narėse ir nemažai valstybių narių parodė didžiulį susidomėjimą ir aktyviai dalyvavo vanomosiuose projektuose. 2011 metais direktyva dėl pacientų teisų per sieną ir ypač 14 straipsnis aiškiai apibrėžė sveikatos tinklus ir tai buvo tikrai labai svarbus žingsnis į priekį. Tikslas yra pasirūpinti, kad būtų daugiau ekonominės ir socialinės naudos. Nežiūrint pasiektos pažangos, vis dar išlieka kai kurių kliūčių kurias reikia pašalinti, jei norime, kad uh, mūsų sistema būtų brandesnė, geriau veiktų tarpusavyje. Taigi, sistema yra naudinga pacientams, sistema yra naudinga regioninėms ir vietos valdžios institucijoms. Asveikata gali užtikrinti uh, personalizuota sveikatos priežiūra. Taigi tai yra labai svarbu, nes tai bus tikslinė, efektyvi, veiksminga pagalba pacientui ir, pa, ir tuomet žmonėms reikės mažiau laiko praleisti ligoninėse, tai aišku, sumažės ir išlaidų. Ir yra labai labai svarbu paminėti kliūtis, kurios trukdo e-sveikatą įdėkti visur. Visų pirma, tai yra stinga pasitikėjimo tiek pacientų, tiek medikų tarpę e, šią sistemą. Įdėtų išlaidų ir naudos analizė gal ne, rodo, kad trūksta tų pranašumų ir trūksta skaidrumo dėl to, kaip renkami duomenys ir įdėgymas yra pakankamai sudėtingas, tačiau naudos taip pat yra daug. Sveikatos veiksmų plane jūs tai ir rasite tame veiksmų plane, kuris yra skirtas 12-20 metams. Labai svarbu yra įveikti ateities iššūkius. Reikia pagerinti chroniškų lygų gydimą priežiūrą, reikia užtikrinti taip patinkamą sveikatos priežiūros propagavimą. Reikia galvoti apie sveikatos priežios sektorių tvarumą, reikia propaguoti naujoves, reikia užtikrinti, kad pacientas būtų dėmesio centre. Taip pat, kad e, jis galėtų dalyvauti prisidėti prie sprendimų prieimimo. Solidarumas yra labai svarbus. Tikslas yra pagerinti uh, rinkos sąlygas e sveikatos paslaugoms plėtoti. Mūsų nuomonė bus pateikta aplinkos komitetui. Mūsų nuomonė yra įvairių pasiūlymų. Pavyzdžiui, labai svarbu yra užtikrinti, kad e, esakato atsakymų planas sukurtų naujų darbo vietų. Reikia užtikrinti vienodas galimybės patekti į esakato sritį. E, reikia taip pat mm, įvertinti išlaidą susijusias su visą infrastruktūrą. Reikia nepamiršti moterų mokymo, skaitmeninį um, mokymo, taip pat reikia mažinti e, kliūtis, galvojant apie taip pat ir profesinį judumą. E, Jag eh, frågar om kommissionen. Ačiū. Noriu paklausti, ar Europos komisija norėtų kažką pasakyti. Alius iš e, komisijos dėkoju Jums už tuos pasiūlymus, kuriuos pateikėte dėl mūsų veiksmų plano e-sveikata Akivaizdu, kad mes tenksimės jūsų pasiūlymus atsižvelgti tiek, kiek įmanoma, įvertinant komisijos um, pajėgas ir priemonės, nes uh, juk sveikatos priežiūra yra pagrindė valstybių narių atsakomybės rytis. Tačiau um, čia galvojant apie šiuos uh, sveikatos uh, tinklus, tai tikrai mes tenksimės dirbti kartu su valstybėmis narėmis, įvertinti, pavyzdžiui, lyčių lygybės elementus, kaip jūs siūlote. Uh, Mm, yra tam tikrų pasiūlymų e, jūsų nuomonėje, kur, kas, kas yra bendrosios problemos, pavyzdžiui, kurios yra aktualios visur, pavyzdžiui, skaitmeninis raštingumas, jis aktualus visur, ne vien tik tai galvojant apie moteris, pacientės, bet ir bendrai galvojant apie tai, kad pacientam turi būti daugiau galimybių suteikta prieiti prie jų lygos istorijos, kuri būtų pateikta skaitmeniniu pavydalu. Taigi skaitmeninis raštingumas yra labai svarbus dabar dėl. Um, gydimo, priežiūros paslaugų. Taip, iš tikrųjų, galvojant apie tų sistemų dėgymą, išplėtojimą esveikatos paslaugų, tai, tai reikia įvertinti tuos aspektus. Toliau e, slaugytojų e, elementas, kad e, iš tikrųjų ir slaugytojai naudojasi šią sistemą, į tai reikia atsižvelgti, taigi reikia atitinkamų priemonių, kurios būtų, kurios leistų užtikrinti didesnę prieigą uh, taip pat ir slaugytojams, ir gydytojams prie šių sistemų. Uh, Toliau reikia nepamiršti ne vien tik tai sveikatos paslaugų, bet taip pat ir socialinių paslaugų, socialinių darbuotojų teikiamų paslaugų. Tas elementas yra aktuolus irgi. Dabar dėl pačių mm, išlaidų. Tai yra, aišku, bendra problema, kai eina kalba apie visų tokių sistemų susijusių sveikatos priežiūrą plėtojimų. Šio veiksmų plano tikslas yra užtikrinti, kad būtų daugiau mm, tarpusavio saveikumo užtikrinti, tokiu, užtikrinti ir tokiu būdu, aišku, kad kuo kuomet visų valstybių narių sistemos galės geriau tarpusavę sąveikauti, tai suma ir, ir bus labiau tarpusavę um, palyginamos, tai jos galės geriau dirbti kartu ir sumažės išlaidų. Um, dabar dėl mm, IRT, e-sveikatos paslaugos, uh, paslaugų srities um, tikrai kvalifikuotų darbuotojų klausimas yra labai aktualus. Uh, ir čia tikrai reikia jeigu būtų išspręstos tos problemos, tikrai pagerėtų situacija. Dabar mm, Connect generalinis direktoratas, mūsų generalinis direktoratas yra parengęs visą metodiką, kuri leidžia įvertinti visos šios politikos rengimą, plėtojimą ir dėgymą. Mes turime visą matricą, kuri leidžia mums įvertinti, kaip viskas yra daroma. Mes galime palyginti, kaip skiriasi, pavyzdžiui, mm, tokios ryties priemonių panaudojimas ir vyrų moterų, kiek koks yra raštingumas aktyvumo lygiai, kokie yra skirtumai ir taip toliau. Ir tokiu būdu pasiremiant mūsų turim e, informaciją, galima paskui pagalvoti ir kokias priemonės leisų tas problemas spręsti. Tai tiek, ačiū. Tack så mycket för det. Och eh, då frågar jag om... Eh, Labai ačiū. Pane Ronsulį, ar jūs norėtumėt dar kažką pasakyti pabaigai? Ačiū, norėčiau pridurti du dalykus. Žinome, aišku, kad sveikatos priežiūra valstybių narių kompetencija, bet tvirtai tikiu, tikiu, kad, tvirtai tikiu, kad ES turi siekti išlaidų mažinimo, tuo pat metu užtikrindama, kad sauga ir sveikatos mm, priežiūra būtų užtikrinti. Ir čia yra didžiulė, didžiulė yra plotai inovacijom Ir galvojant apie sveikatos priežas išlaidas 27 valstybėse narise, 7,2 procento BVP 2012 metais buvo skirta vidutiniškai ir e, gali būti, kad tas skaičius išauks iki 8,5 procentų dėl gyventojų senėjimo, dėl kitų socialinių, ekonominių, e, kultūrinių elementų. Taigi, galvojant apie paskaičiavimus visus, um, gydymo kaina gali ateityje netgi padvigubėti. Taigi, e, padariniai jau dabar yra juntami ir jie bus dar labiau juntami. Reikia turėti omenyje, kad mažėja e, sveikatos priežos darbuotojų, o e, sveikatos priežos paslaugų paklausa tik auga. Tad e, dėl to e-sveikatos veiksmų planas yra tik tai dar aktualesnis. Tidtabellen är er att... Dabar savaitę, kaip panė Rosulėjo pasakė, rugsėjo 5 diena. Iki pietų mūsų komitete balsuosime spalio 3 dieną, o NV komitete spalio 17 dieną balsuosime. Dabar perėmėme prie mūsų darbo atvarkės 13 e, punktą, tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2013 metų prioritetų įgyvendinimas. Suteiksiu žodį e, poniai Kornelisen. Ji yra pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėsiu tik tai e, trumpai pristatyti su šio, šio nuomonė susijusi informacija. E, taigi būtent mes šių metų pradžioje jau pradėjome nagrinėti šį klausimą, tai yra e, šiokie tokie rezultatai. Ir būtent Europos parlamentas turi pakomentuoti, kaip vyksta Europos semestras ir čia yra mūsų pirmasis iš dviejų skirtingų Ekon ir Ample komitetų pranešimų prieš e, e, pavasario e, vadovų tarybą. Ir taip pat čia atsižvelgiama į Ekon komiteto pranešimą dėl įdarbinimo ir taip pat atsižvelgiama į mūsų komiteto nuomonę pateiktą dėl lyčių lygybės aspektų įtraukimo į Europos semestrą. Ir kaip 2013 metais būtent buvo e, atsižvelgiama į lyčių lygybę. Taigi tai yra mūsų nuomonės projektas. Bet kokiu atveju galima visą šią tematiką apibriežti keliais žodžiais. Aš tikiuosi, kad tie pakeitimai, kuriuos aš sulauksiu, e, bus tikrai neblogi. Taigi, ką aš norėjau pabrėžti, pagrindinės problemos, kalbant apie e, mūsų darbo atvarkį ir kaip vyksta Europos e, semestras. E, iš tiesų problemos išlieka, nedaugas pasikeitė. Vis dar nevert, nevertinama kokia, kokias pasakmes turi lyčių lygybė arba apskritai atskiroms lygtims tos taupimo priemonės. Taupimo priemonės. Be to, lyčių lygybė neįtin įtraukiama į nacionalinės reformų programas. Kai kurios valstybės narės, žinoma, atsižvelgia į lyčių lygybės aspektą, tačiau dauguma valstybių vis dėlto ne. Ir tai neatsispindi jų nacionalinių reformų programuose nėra jokių pagal lytį suskirsių duomenų, kad būtų galima vertinti pažangą e, pasiektą tinkamomis priemonėms e, pagal atitinkamą lytį. Kitas dalykas tai yra nemažai neblogų rekomendacijų, kurias patikė e, komisija praėjusiais metais valstybėms narėms, kurios yra susijusios su lyčių lygybė, Tai būtent, kad e, būtų panaikintos paskatos antrajam šeimoje uždirbančiam asmeniui nedėvti su vienodinti vyru moterių nustatytas pensinė amžius, turint sąlygas derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Taip, e, taigi 2013 e, metais pačios rekomendacijos buvo pakartotos, bet buvo pažymėta, kad vis dėlto praėjusiais metais valstybės narės tų rekomendacijų neįgyvendino. Aš manau, kad komisija turėtų imtis griežtesnių veiksmų ir siekti, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos. Paskutinis dalykas, kurį aš miniu šeštajam punktą, tai yra būtent, kad suinteresuotos šalis turėtų būti įtrauktos. Tai būtent nuo 2010 metų jau vyksta šis procesas, bet valstybės narės nesutarė dėl bendrų veiksmų. Tai kad būtent būtų sistemingas jų dalyvavimas Europos semestro finansavime. Turėtų būti organizuojamas šitų suinteresuotų šalių dalyvavimas ir manau, kad e, Europos komisija neparengė tinkamo plano, neparengė gairių valstybės narėms, kaip e, suorganizuoti e, tų suinteresuotų šalių įtraukimą. Taigi nacionalinių reformų programos turėtų tai atsispindėti. Ir, bet iš esmės tose programose nieko nėra. Čia būtent rengiant e, valstybėms e, narėms skiriamas rekomendacijas, konkrečioms valstybėms narėms skiriamas rekomendacijas arba aptariant rezultatus įvykdytų priemonių, turėtų būti atsižvelgiama vis dėlto, kaip būtų suinteresuotos šalis labiau įtraukiamos į bendrą e, procesą. Kad būtų vis dėlto lyčių lygybės tema iškelta į pirmąjį planą. Na, na įdomu, ką, ką pasakys kolegos ir komisija šio klausimu. Ačiū. Dabar norėčiau suteiksi žodį mm, visiems, kurie nori pasisakyti. Na, suprantu, kad vis dėlto tai yra pirmasis posėdis po vasaros. Ja, e, tai ir mažai parlamentarų dabartinėme posėdėje. Ir visi tokie nedrasus. Nes kitu atveju tikriausiai taip ilgai netruktų, kol pasirodytų koks savanoris. Na, mm, gal kas nors iš komisijos norėtų mm, pakomentuoti? Ne, niekas nenori nieko pasakyti. Fredrik Ronsoli, vær så god. Pane Rozuli. Aš norėčiau ponios Matera vardu pasakyti keli žodžius. Ir ponia Matera norėtų atsiprašyti, kad e, negali dalyvauti šiandienime posėdėje. Lyčių lygybės e, komitetas norėtų paraginti komisiją vis dėlto atkreipti dėmesį į lyčių lygybę ir, e, pavyzdžiui, atliekant namų arba pastatų sanavimo darbus. Taigi tokiu atveju reikėtų taip pat įtraukti socialinės lygybės arba lyčių lygybės e, aspektą, kuris turėtų apimti socialinę ir ki, lygybę ir kitus aspektus. Taigi būtent, kad e, e, į socialinius darbo rinkos reformavimų planus turėtų būti įtraukti šie lyčių lygybės principai. Aš manau, kad galima rasti įvairių strateginių sprendimų kurie padėtų kelti kvalifikaciją moteriams, pavyzdžiui, profesinėje srityje arba kitose srityse. Dabar, įmant dabartinių priemonių, įmantis dabartinių priemonių, dažniausiai netkreipiamas dėmesys į moteris. Todėl atsiranda didelė spraga tarp pensijų vyrams ir moteriams ir uh, gaunant įvairias socialinės išmokas. Todėl reikia imtis priemonių, kurios sumažintų tą diskriminavimą. Be to, Europa 2020 strategijoje, kurie numatoma, kad e, dirbančių moterų skaičių turėtų būti padintas iki 25, 25 procentų ir kad būtų pailgintas darbingas amžius. Toje strategijoje turėtų būti numatyta ir parama pirmiausia žmonėms, moteriams, kad būtent nebūtų didelių skirtumų tarp lyčių darbo rinkoje. Nes jeigu tokių priemonių nebus įmamasi, tai spraga tarp vyrų ir moterų pajamų ir tarp jų įdarbinimo bus tokia pati. Ir reikėtų pašalinti tas kliūtis, kurios trukdo moteriams įsitraukti į darbo rinką. Bet to reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad moteris nutraukia nebaigusios savo studijas arba mokslus ir reikėtų vis dėlto kovoti su šito reiškiniu. Jeigu nustatoma, kad moteris vis dėlto susiduria su didesnėmis socialinėmis rizikomis negu vyrai, tai reikėtų, vis dėlto komisija ir valstybės narės turėtų imtis veiksmų šioje srityje. O ponia Konelisen, gal dabar jūs norėtumėte pasakyti baigiamai žodį? Na, trumpai kalbėsiu. Malonu, kad e, ponia Matera buvo atstovaujama ponios Ronsulį. Aš manau, kad jinai iškėlė labai svarbų klausimą ir iš tiesų į nuomonę įtrauksiu jį. Uh, dar norėčiau dar sulaukti paties pakeitimo teksto. Na, kitas dalykas, tai kad e, to nuomonėje vis dėlto e, yra kreipiamas ir komisija, kad e, vis dėlto komisija imtųsi atinkamų veiksmų, kaip jau minėta mano pro, e, projekte. Ir galbūt komisija dėl to reaguos į tas išsakytas į pastabas, kada nors ateityje. Ačiū. Na, nu, jau kas nors norės pasisakyti, tai pasakyta, bet dabar a, pakeitimus galima pakeisti a, rugsėjo ketvirtą dieną iki penktos valandos. A, komitete balsuosime rugsėjo 18 dieną, o kon komitete bus balsuojama bus rugsėjo 30 dieną. Dabar perėtume prie 14 mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra priemonės, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. Pane Konelisen, jūs irgi pranešėję šios nuomonės. Prašau, jums žodis. Taigi vėl aš gavau žodį. Malonu, kad komisija pateikė šį naują teisės aktą nes e, diskriminacija darbuotojų e, mobilumo atžvilgių iš tiesų yra tapusi pakankamai didelė problema, ypač atsižvelgiant į krizę. Nes, e, kaip matome, Europoje vis to kyla populistų galvos ir bent jau mano valstybė narėje, Niderlanduose, yra trukdoma bet kokiu atveju šiam darbuotojų mobilumui. Ir yra kai kurios partijos Niderlanduose, ne tik tai tos uh, E, ekstremalios partijos, bet ir e, įprastos partijos, kurios e, bando užnuodyti atmosferą ir sutrukdyti iš rytų Europos atvykstantiems darbuotojams įsidarbinti Niderlanduose. Aš manau, kad komisija eina teisingu keliu. Ir jie teisingai teigia, kad, kad reikia užtikrinti darbuotojų, kurie laisvai juda Europoje, e, lygės teisės, nes e, tik taip galime užtikrinti, kad nebus išstumti iš darbo rinkos arba nekils konfliktų. Žinoma, e, yra skirtumas tarp moterų ir vyrų dirbančių kitose šalise. Nes čia, žinoma, ir skiriasi ir sektoriai, kuriuose dirba abilytis ir skiriasi tas pobūdis diskriminacijos. Aš pateikiau kelis pasiūlymus kuriais stengiuosi išspręsti atsiradusias problemas. Aš e, manau, kad labai svarbu, kad šitie mobilis, mobilus darbuotojai, ypač moteris, būtų geriau informuojami apie savo turimas teisės, nes aš manau, kad tai yra e, būtent ta pradžia, kuri padeda žmonėms kovoti už savo teisės ir naudotis jomis. Tai būtent informacija apie tas teisės. Ir moteris taip pat e, turi žinoti, būtent tą būt, reikalingą informaciją apie, apie būtį, apie mokesnės lengvatas, apie įvairias kitas e, sritis, apie šeiminį gyvenimą, apie šeimos sudarimą, apie, sakykime, tas e, lengvatas, kurias susijusius su, su e, motinysės atostogomis, su vaikų priežiūra. Manau, kad vienas iš svarbesnių dalykų, siekiant sustiprinti darbuotojų teisės, tai būtent, kad e, būtų palengvinta jiems e, kurti organizacijas. Taip jie galėtų geriau ginti savo interesus. Čia pirmiausia kalbu apie sezoninius darbuotojus arba namuose dirbančius e, žmonės, nes jie yra menkai organizuoti, todėl jie yra nuolat diskriminuojami. Tai yra daugiau diskriminuojami negu darbuotojai kitose sektoriuose. Taip pat mes manėme, kad e, svarbus dalykas būtų ypatingas dėmesys būtent iš tą lyties aspektą. Būtent atsižvelgiant į tą faktą, kad žmonės e, atsivežo savo šeimas. Ir e, tų šeimų nariai turėtų turėti tas pačias teisės kaip ir darbuotojai priimančioje valstybė nariai. E, dar vienas dalykas tai yra e, teisinės partnerystės pripažinimas. Tai čia e, kalbama apie tos pačios lyties asmenų santokas. Taip turėtų, ši santoka turėtų būti pripažintama ir kitose valstybėmise. Čia, čia kalba apie tos žmonės, kurie pasirinko tokią tarsi filosofinę kryptį savo gyvenimą, tai būtent nesusituokti ir kad jie gyvena e, kartu su savo partneriu, kad jų partnerystė būtų pripažįstama užsienyje ir kad jie galėtų auklėti vaikus. Aš pritariu tam. Ir bet kokią atveju lauksiu jūsų komentarų. Thank you very much. Uh, op. Labai ačiū. Dabar galimybė pasisakyti kitiems. Pone Ronsulį, prašom. Taip, aš vis dar čia. Dar kartą ponios Matera vardu noriu kalbėti. Vienas iš ramščių stiprinant darbo rinką yra laisvas darbi, darbuotojų judėjimas, kuris turi būti pagristas ir lyčių lygybė, bei vienodų vyrų ir moterų traktavimų. Keturi 89 reglamentas, jo 45 straipsnis darbuotojams ir tai jų šeimoms e, sutikė teisę laisvai judėti ES be diskriminacijos pagristos į jų pilietybę. Tačiau yra tam tikrų rušių diskriminacijos darbuotojų atžvilgių, kurie e, vyksta iš vienos vietos į kitą ir tai yra diskriminacija pagrista kartais religija ir lytimi. Ir rengiant šią nuomonę yra tam tikrų ponios karnelis ant pakeitimų, kuriuoms aš negaliu pritarti. Pirmasis pakeitimas man priimtinas, jis pabrėžia e, laisvo judėjimo svarbą laikantis lyčių lygybės ir lygių galimybių principo. Tačiau to paties negali pasakyti apie ketvirtą ir penktą pakeitimus. Ketvirtame ir penktame pakeitimuose minimos teisinės partnerystės ir seksualinė orientacija. Man atrodo, kad tai išeina už moterų komiteto e, kompetencijos ribų. Dėl šešto pakeitimo aš pritariu e, bendrai problemai dėl viešojo sektoriaus darbuotojų, kuris čia išdėstamas. Na ir valstybės narės raginamos e, įgy, užtikrinti, kad būtų visapuškai taikoma direktyva 2654 dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir nuodo požiūrį moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos rytyje principo įgyvendimo. Man atrodo, kad e, penktąjį straipsnį reikėtų radikaliau pertvarkyti. Manau, kad šis pakeitimas nepakankamas. Reikia kelti lyčių diskriminavimo klausimą ir užtikrinti, kad būtų įtrauktos ir įvairios organizacijos siekiančio tikslo. Aš pasisakau prieš 19 ir 20 pakeitimus. Man atrodo, kad jie, jie, jų vieta čia nėra. Man atrodo, kad tai netitinka mūsų komiteto kompetencijos. 28 pakeitimas yra nepakankamai aiškus. ne visiškai aišku, kokius interesus čia reikėtų atstovauti, kaip čia pasakyta. Pirmininkas, labai ačiū dabar. Pone Bar. Labai ačiū, kaip žinote, aš esu pranešėja rengiant šį pranešimą užimtumo komitete ir turint galvoje, kad situacija yra tokia, kad iš visų laisvių judėjimo laisvė yra bent jau naudojama. Ir lyginant e, situaciją tarp lyčių, moteris, moterų dalis daug mažesnė negu vyrų. E, darbuotojams persikeliant iš vienos valstybės narės į kitą. Šiame pranešime mes norime daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų kad tai nebūtų traktuojama kaip migracijos ar migruojančių darbuotojų, o e, laisvai judančių darbuotojų klausimas. Dėl to pakeitėme ir pavadinimą. Ir mes čia minime kolektyvinių ieškinių klausimą. Yra ES teisės aktuose e, tam tikrą rekomendaciją, kuria nurodoma, kad tokiais atvejais valstybės narės turėtų būti skatinamos įgyvendinti tą galimybę e, veikti organizacijoms, kurios atstovauja darbuotojus. Kiek žinome iš praktinių pavyzdžių, teisiniai keliai, siekiant atlyginti žalą, yra labai komplikuoti ir nurodyti kurio, organizacijas, kurios galėtų padėti, tai e, šią problemą spręsti tai mes minime, kad reikia turėti susisiekimo taškų, tam tikrą tinklą. Ir taip pat čia nuomonė minimas vertimo klausimas, kas konkrečiai turėtų apmokėti vertimo išlaidas. Taigi, nepaisant to, kad yra įvairių portalų, e, interneto svetainių, kurios bando spręsti šios klausimus. Komisijos projekte minima, kad daugeliu atveju, pavyzdžiui, Solvit puslapis naudojamas e, spręsti šį klausimą. nevartodami vis bendros, bendros formuluotės, kad valstybės narės turėtų tai spręsti. Mes bandome konkrečiai numatyti, kas valstybės narėse galėtų būti atsakingas už įvairių problemų sprendimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, aš esu dėkinga už požiūrį išdėstytą šioje nuomonėje, kad reikėtų pasakyti, jog moterims daug sunkiau yra pasinaudoti šią judėjimo laisvę dėl e, daug sudėtingesnio šeimos ir profesinio darbo suderinimo. Ir aš stengiausi tai išdėstyti. Aišku, neįmanoma lyčių perspektyvos įtraukti į kiekvieną straipsnį, tačiau galima išplėsti e, tokių teisės aktų taikymo sritį, nes, kaip žinote, turime ir kitų įvairiausių teisės aktų susijusių su kova su diskriminacija. Iš tiesų, neįmanoma išspręsti visų diskriminavimo problemų susijusių su kitų šalių piliečiais. Aš pabandžiau sutelkti dėmesį į teismo bylas, nes 45 straipsnis baigėsi formuluotę, kad judėjimo laisvės užtikrinimas apsiriboja privačiomis bendrovėmis, nes viešasis sektorius, e, viešajam sektoriui, sektoriui tai netaikoma, tačiau teismo sprendimai yra šiek tiek kitokie. Teismų sprendimai remiasi premisa, kad tik tai tos, toms profesijoms turi būti taikoma atribojimai, kai kalbam apie įvairių valstybių narių piliečius, kurios yra susijusios su vyriausybės funkcijų gyvendinimu. Taigi, tą teismų praktiką mes taip pat bandome įtraukti į pranešimą. Deja, yra tam tikrų pasiūlymų, kurie išeina už šio reglamento ar direktyvos e, e, kompetencijos ryties. Taip pat yra pakeitimų, kurie yra susiję su kitomis e, kovos su diskriminacija direktyvomis. O netomis, kurios apsiriboja piliečių laisvėmis. Taigi, kai kurios, dėkoju už kai kurios pakeitimus. Ir aš, kaip galėtume, pasistengiau e, daugiau dėmesio skirti lyčių perspektyvai ir atsižvelgti į pasiūlymus, kurie atitinkta šios direktyvos taikymos rytį. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksime galimybę ponui Pierėsui, komisijos atstovui pasisakyti. Prašom. Ačiū, ponė pirminkė. Kalbėsiu trumpai. Mes pritarėme nuomonės projektui ir norėtume pasakyti, norėtume išdėstyti tik tai dvi problemas. Kaip suprantate, komisija šiuo pasiūlymu nesiekia išplėsti reglamento 492 taikymos ryties. Išplėsti ar sumažinti e, jo taikymos ryties. Ir todėl mes turėtume, turime pasakyti, kad e, trečiasis pakeitimas, kur kalbama apie 2004 e, metų 38 direktyvą, mums tai atrodo problematiška, tai yra būtent jos paminėjimas, nes 38 direktyva e, nekalba apie pasienio darbuotojus. Pavojus e, kyla toks, kad paminėjus šią direktyvą čia, gali atsirasti sumaištis, kad e, tokių pasienio darbuotojų e, šeimos, e, toms šeimoms gali būti netaikomos šios nuostatos. Kita vertus, na, panašiai kaip ir pirmoje atveju, tai nuo 12 iki 16 esantis pakeitimai, kurie tikslina šiek tiek direktyvos taikymos rytį, tai mes manome, kad visi visus jos atspindi jau esamas 492 reglamentas. Tai yra e, socialinio pranašumo interpretacija, kurią patikė teismas, yra labai plati. Ir e, tai ga, tuos pakeitimus gali apimti tas traktavimas, platus traktavimas. Ir patvirtinę tuos pakeitimus mes galėtume socialinio pranašumo savoką susiaurinti, norėjau tai pasakyti. Tiek dėl socialinio pranašumo, na, o dėl įdarbinimo sąlygų, e, kurios irgi labai plačios. Čia taip pat e, suoma kai ką pridėti. E, socialinės saugos teisės, sveikatos apsauga, jau yra e, reglamentuojama tos reglamentu 883 dėl socialinės saugos, socialinio saugumo. Taigi mes nemanome, kad tai reikia juos atskirai minėti, e, minint šioje direktyvoje e, socialinės saugumo teisės. Tiek norėjome pasakyti. Ačiū. Ačiū, ponia Kornelisen, jūsų galutinės išvados. Labai ačiū. Susidomėjusi klausiausi visų trijų prelegentų ir komisijos išdėstyti nuogastavimai, man atrodo, e, nusipelno didesnio dėmesio, nes, žinoma, toks rezultatas e, prieštrautų mano e, ketinimams apriboti socialinius pranašumus ar panašiai. Taigi, Mes e, būsime dėkingi, jeigu galėsime su komisija atskirai dar pasikalbėti, kaip šią situaciją ištaisyti. Man malonu, kad pana Matera pritarė kai kuriems pakeitimams. Ir aš nesu nustebusi, kad ji nepritarė kai kuriems kitiems. Taigi aš mielai su ją pasišnekėsiu apie tai mm, daugiau. Pana Bauer ypač svarbu dalyką paminėjo, sakydama, kad mes turime labai konkrečiai pasakyti, kas už kokį darbą yra atsakingas. Ir šį aspektą, ko gero, galima pagerinti dėl taikymo srities išplėtimo. Na, man problema nekyla, jeigu e, sritis išplečiama, jeigu tai yra teisėta ir e, nesukelia kažkokių tai net palankių e, pasiekmių. Bent jau šios direktyvos atveju, man atrodo, kad situaciją galima pagerinti tiems darbuotojams, kurie persikėlė į kitą valstybę narę ir svarbiausia išdėstyti tą pažeidžiamą poziciją, pažeidžiamą situaciją, kuri susijusi su uh, moterimis Taigi pažiūrėsime, ką toliau galima padaryti. Ačiū visiems. Na, dabar pristatysiu grafiką. E, pakeitimų terminas yra rugsėjo 5 diena, 12 valanda dienos. Komitetas balsuos spalio 3 dieną, o žimtumo komitetas balsuos lapkričio 5 dieną. Taigi baigėme svarstyti 14 klausimą. Kitas posėdis įvyks rugsėjo 18 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30 po pietų. Dabar noriu visiems padėkoti už šios dienos posėdį ir linkiu malonaus vakaro.